iš GUNGL e frakcijos gavo informaciją apie paskirimą į komitetą ir šios dienos posėdžio protokole bus informacija apie tai. Jeigu niekas nepatiks pastabų, tai laikysime, kad e, paskirimas patvirtintas. Dėkuoju, dabar peiname prie.